Colleagues, if, uh, Libe colleagues are ready. Kolegos, jeigu Libė komiteto kolegos yra pasirengę, žinau, kad uh, kai kurie turi tam tikrų planų, bet uh, norėčiau trumpai pateikti informacijos, o po to perėsime prie panos Makovei pranešimo balsavimo. Taigi tie, kurie turi išvykti, prašau tą padaryti greitai ir tyliai. Čia bus e, vienas balsavimas ir tik tai norėčiau informuoti, kad antras ir pirmas darbo tvarkės klausimai buvo pridėti prie darbo tvarkės tekstas dėl tarp, tarp institucinių dėrybų, dėl tam tikrų domenų bazių patikrinimų išorės sienose. Pranešėja ponė Makovei, jeigu nėra prieštaravimų pakeistai darbo tvarkiai, tai ją, ji paliekama tokia. Kaip įprasta, norėčiau priminti, kad kruatų maltiečių ir airių kalbų nebus e, šiame posėdėje, nėra verčiama į šias kalbas. Labai trumpai dėl deleguotojų aktų. Prieš pernant prie balsavimo mes gavome tris deleguotusius aktus dėl priedų papildomų, dėl reglamento 98-2013, dėl sprogmenų prekursorių pardavimų sąrašo. Ir pagal bazinius teisės aktus. Jeigu kom, atsakingas komitetas mano, kad reikalinga papildyti tuos priedus, tuos sąrašus, tuomet atsakingas komitetas gali pasiūlyti rezoliucijos tekstą. Galtinis terminas e, gruodžio 14 diena, 6 val. vakaro. Tie nariai, kurie nori pasipriešinti deleguotajam aktui, turi informuoti komiteto generalinį sekretorių iki termino. Ir tuomet bus oficialiai atsisakoma rengti rezoliucijos projektą. Tie trys deleguotai aktai yra štai kokie komisijos deleguotais reglamentas 16 metų lapčio 30 dienos, keičiantis reglamentą 98-2013 Europos parlamento ir tarybos dėl aliuminio miltelių e, pridėjimo prie sprogmenų prekursorių sąrašo. Toliau kitas deleguotasis aktas dėl magnio miltelių įtraukimo į sąrašą. Ir galiausiai deleguotasis komisijos reglamentas lapčio 30 dienos dėl magnio nitrato hek, heksahidrato įtraukimo į šį sąrašą. Taigi, kolegos, galime dabar pereiti prie balsavimo. Pasiūlymas dėl tarybos ir parlamento reglamento, keičiantis 562-2006 e, reglamentą dėl patikrinimų stiprino, stiprinimo pagal atitinkamas duomenų bazės paliai išorės sienas, pranešėjo ponia Monika Makovei. Ar ji norėtų pasisakyti trumpai? Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Buvo ir gerų, ir mažiau palankių momentų, tačiau galiausiai mums pavyko pasiekti gerą kompromisinį sprendimą. Ir aš tikiuosi, kad šis reglamentas mums leis užtikrinti saugumą Europoje nepažeidžiant mūsų laisvių. Dėkoju. Ačiū ponė Makovei. Tik dabar balsuosime dėl viso teksto, dėl kurio buvo susitarta per tarp institucinės dėrybas. Vienas balsavimas elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 45 balsavo už, 8 prieš. Niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėjams. Kolegos, balsavimo laikas baigėsi. Dėkoju iš jūsų bendratarpiavimą. Dabar pereisime prie darbo atvarkės. Jeigu jums neaktuolus šis posėdis, paprašysiu tyliai palikti salę. please leave quietly. Thank you. Paprašysiu tyliai palikti salę, dabar periname prie trečio ir ketvirto darbo atvarkės punktų. Tai yra atvykimo ir išvykimo sistema, kurioje yra fiksuojami atvykimo ir išvykimo duomenys. Pakeitimus dėl pažangių sienų paketo galima teikti. Taigi, kolegos, jeigu jums neaktualu šis klausimas, paprašysiu tyliai palikti salę. Taigi, pirmiausia, kalbėsime apie peržiūrėtą pažangių sienų paketą. Balandžio 6 dieną komisija patvirtino pakeistą teisė, kurios pasiūlymą. Ten yra numatoma atvykimo išvykimo sistema ir taip pat buvo pasiūlyti pakeitimai Šengeno sienų kodeksui. Tai yra techniniai pakeitimai, kurie būtini tam, kad įsigaliotų atvykimo išvykimo sistema. Suteiksiu žodį ponui Dijas Demera, jis yra abiejų šių pranešimų pranešėjas, tad žodis jam. Labai ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas, ponės ir ponai. Norėčiau pristatyti du pranešimo projektus. Kaip kad ir paminėjo pirmininkas, yra susijęs su pažangiųjų sienų paketu. Tai yra reglamentas, pagal kurį numatoma atvykimo išvykimo sistema, numatoma, kam galima prieiti prie atvykimo išvykimo sistemos duomenų bazės. 122 pakeitimai buvo pateikti, o antrasis pasiūlymas yra reglamentas, kuriuo yra keičiamas Šengeno kodeksas. Tai yra susijęs su atvykimo išvykimo sistemos naudojimu. Čia irgi nemažai pakeitimų pateikta ir abu tie pranešimai tarpusavėje susiję. Pakeitimai dėl abiejų pranešimų ir veiks abu tuos pranešimus. Judėjimas per sienas pastaruoju metu parodė, kad dabartinė sienų kontrolės sistema nėra pakankama. Situacija gali dar pablogėti, kadangi prognozuojama, jog per keliarius ateinančius metus srautai nemažės. Vadinasi, labai svarbu yra peržiūrėti sienų kirtimo sistemą tam, kad ji būtų efektyvesnė ir saugesnė. Jeigu to nepadarysime, tuomet mūsų sistema tiesiog subirės ir sienų apsaugos pareigūnai negalės atlikti savo darbo. Reikia investuoti ir į infrastruktūrą, ir į žmogiškuosius išteklius tam, kad galėtume suvaldyti tuos rautus. Atvykimo ir išvykimo sistema bus labai naudinga ir keliautojams, kadangi dėl jos jiems prireiks mažiau laiko kirsti sienoms tai pagelbės ir valstybėms narėms. Jos galės atskirti tuos asmenės, kurie keliauja sąžiningai ir bus teikiama naudinga informacija sienų apsaugos institucijoms. Tai bus pagreitintas ir procesas, ir padidintas saugumas. Manau, kad ir infrastruktūros operatoriams tai bus naudinga kadangi ir tranzito teritorijose procesas bus kur kas greitesnis ir dėl to turėsime netiesioginės naudos. Sienų kirtimo valdymo institucijos taip pat čia galės gauti naudos, pareigūnams bus lengviau vykdyti savo užduotis. Na ir galiausiai mes ginsime pagrindinės teisės ir laisvės ir saugosime duomenis, kurie yra laikomi sistemoje. Visa tai ir yra atspindėta mano pranešime. Nemažai pakeitimų, kuriuos teikiau, buvo susijęs su duomenų apsauga sistemoje. Abiejų pranešimų atveju aš nagrinėjau tikslus, struktūrą ir tarpusavio sąveiką su vis, vis, su biometrinių duomenų apsauga, su pagrindinių teisų apsauga, duomenų laikymo laikotarpiu, teisėsaugos institucijų prieiga prie duomenų, taip pat e, keliautojų duomenimis ir valdymo. Kokiugi tikslų siekiu? Noriu padidinti teisinį aiškumą duomenų apsaugos srityje ypač kai kalbame apie teisę gauti informaciją, ją pakeisti, ištrinti. Pakeitimai, kuriuos aš pateikiau, yra skirti tam, kad būtų sustiprinta duomenų apsaugos priežiūros institucija. Ir taip pat, kad kai asmuo nori, jog jo, jo failas būtų pakeistas, jis turėtų teisę kreiptis. Čia aš kalbu apie pirštų atspaudus ir būtinybę išnagrinėti šios aspektus. Noriu sustiprinti ir teisėjų saugos institucijų vaidmenį. Joms labai svarbu yra gauti prieigą prie sistemos nuo pat pradžių. Bet būtina numatyti ir teisinius saugiklius, kad tik tie, kurie turi leidimus galėtų gauti tą informaciją. Ir kad tai būtų daroma tik tai teisėtais tikslais. Ponas Butarelė e, taip pat čia pateikė savo nuomonę, aš ją atsižvelgiau. Negana to, būtina užtikrinti didesnį teisinį aiškumą ir apsaugos nuostatas. Reikia aiškiai žinoti, kas turi prieimą prie sistemos. Reikia žinoti, ką daryti, jeigu bus kažkokių laikinų techninių kliučių, ką daryti, jeigu reikės duomenės įvesti rankiniu būdu. Atvykimo ir išvykimo sistema turi atspindėti ir dabartinius duomenų apsaugos teisės aktus bei kitus aktualius teisės aktų paketus, kurie dabar yra rengiami ir kurie gali būti priimti ateityje. Aš čia kalbu apie Eurodaką arba ETS. Labai svarbu užtikrinti teisinį nuoseklumą. Reikia, kad visos apibrieštys, visi straipsniai būtų suderinti. Noriu užtikrinti ir tai, kad kai yra įmami pirštų atspaudai ar e, fotografuojama, būtų laikomasi aukštų standartų. Reikia, kad duomenis po to būtų galima tinkamai panaudoti, kad būtų galima juos palyginti su kitomis sistemomis ir kad nebūtų dubliuojamas rinkimas ir duomenų archivavimas. Taip pat e, noriu, kad e, Europos parlamentas e, įsitrauktų į ES Liza ataskaitą. Kaip žinote, ES Liza užima labai svarbu vaidmenį šioje sistemoje. Tai yra vienas iš kertinių aspektų. Todėl noriu sustiprinti ES Liza vaidmenį. Tai yra ta institucija, kuri bus atsakinga už sistemos valdymą. Būtent ji turės prisimti visos procedūros, atsakomybę už visą procedūrą. Viskas turi pradėti tinkamai veikti iki 2020-ųjų, o norėdami to pasiekti, privalome intensyviai dirbti per pirmąjį kitų metų pusmetį. Tai itin svarbus pranešimas ne vien tik tai sistemos ateičiai, bet taip pat ir dėl e, šios sistemos poveikio kitiems teisės aktams. Pakeitimus galima teikti iki sausio 10 dienos, iki 6 valandos vakarą. Na, aš tai planavau, bet suprantu, kad kalėdos jau visai šalia ir kolegos bei šešėliniai pranešėjai mane įkalbinėjo suteikti daugiau laiko. Taip ir padarysiu. Tad iki ketvirtadienio ketvirtos valandos po pietų galėsite teikti pasiūlymus. Vadinasi, vasarį mes apsvarstysime pakeitimus, ieškosime kompromisų, po to mėnesio pabaigoje 28-ąją vyks Libė balsavimas ir tuomet, pirmininkaujant Maltai, kovo mėnesį vyks balsavimas plenarinėje sesijoje. Aš labai norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų sunkų darbą. Jų įnašas yra nepaprastai svarbus ir labai būtinas. Ačiū. Dėkoju, ponė Dies Demera, už jūsų darbą. Jūs padėkojate ir šešėliniams pranešėms, tad dabar ir suteiksiu jums žodį, pane Fil. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Dėkoju ir už pranešimą, ir už puikų bendradarbiavimą. Gal galėčiau pradėti nuo kelių bendrų pastabų. Jau toli nuėjome, turint omenyje tą pirminį pranešimą. Vyko ir tyrimas, ir pilotinis projektas, dabar turime naują pasiūlymą, kuris mums pateiktas. Dabar programa taikoma ne vien tik tai tiems, kurie dažnai keliauja. Man atrodo, kad tai yra blogai. Juk labai svarbu yra užtikrinti tarpusavio sąveiką su kitomis sistemomis, su tokiamis kaip vis. Tai padėtų sumažinti išlaidas. Visgi dabar komisijos pasiūlymas buvo pakeistas ir numatytas net ilgesnis laikotarpis duomenų saugojimui. Pagrindinis šio pasiūlymo tikslas yra sienų valdymas. Tai yra informacija, pagal kurią fiksuojamas atvykimas ir išvykimas. Be to, yra užfiksuojama ir informacija apie tuos asmenis, kurie neteisėtai lieka ilgiau. Komisija siekia taip kovoti ir su nusikalstamumu. Bet labai svarbu yra čia atskirti skirtingas kategorijas. Dabar trečiųjų šalių piliečiai turi būti tikrinami pagal sistemą, o pagal naujas nuostatas, pagal Makoviai pranešimą bus tai taikoma ir ES piliečiams. Žinoma, kova su nusikalstamumu yra susijusi su sienų valdymu. Na, manęs neįtikina tie argumentai, kurie buvo pateikti. Nežinau, ar būtina institucijoms gauti prieigą prie visų domenų. Reikia atskirti tuos asmenis, kurie keliauja teisėtai, kurie turi teisę likti ES, nuo kitų. Tad tie, kurie e, teisėtai keliauja, turi būti atskirti nuo tų, kurie pažeidžia nuostatas. Aš manau, kad labai svarbu yra tai atskirti, ypač kai kalbame apie duomenų laikymą. Norėčiau pridurti dar štai ką. Pažangių sienų sistema. Ji pakeis tai, kaip mes vertiname žmonės. Reikės skirti kur kas daugiau pastangų, kad mes informuotume žmonės apie tą teisę atvykti, apie laiką, kurį jie gali praleisti ES, reikės informuoti apie visas jų teisės ir taip pat apie pasiekmes, jei tie asmenys pažeis nuostatas tada aš manau, kad mes čia privalome vadovautis globaliu požiūriu. Pagal naujas nuostatas gali pablogėti kai kurių e, labai intensyvaus praėjimo e, sienų kirtimo punktų situacija juk e, nereikia tokių priemonių, kurių praktiškai nebus galima pritaikyti. Dėkoju dabar EKR, ponas Alahal. <clears throat> Ačiū labai, ponė pirmininkė. EKR palaiko ir visada palaikė tą atvykimų išvykimo sistemos parengimą. Manome, kad ji turėjo būti parengta dar uh, anksčiau, dar prieš, to, kai buvo, prieš tai, kai buvo e, panaikinta vidaus sienų kontrolė ES, tačiau be abejo geriau vėliau negu niekada. Atvykimo išvykimo sistema yra labai svarbi kalbant apie mm, sienų kirtimą ir tuos mm, sukčiaujančius keliautojus. Manome, kad tai taip pat padėtų užtikrinti ir geresnę sienų kontrolę. Teisės saugos institucijos turėtų gauti geresnę prieigą prie duomenų ir tai, manau, padėtų užtikrinti, kad duomenys būtų naudingai panaudojami, taip pat duomenų saugojimo laikotarpiai turėtų būti adekvatus, pakankami, kad atliktų savo funkciją ir manau, kad E, ponios Dijas Demera pateikti e, pasiūlymai dėl pakeitimų yra subalansuoti, e, tikrai sėkmingai parengti. Nieko kito iš pranešėjos ir nesitikėčiau. Taip pat labai džiaugiuosi, kad ponė Dijas Demera tikrai pasistengė suderinti šį reglamentą su kitomis teisėkūros priemonėmis, pavyzdžiui, Eurodak reglamentu. E, Labai svarbu yra tai, kad ES teisės aktai būtų suderinti tarpusavyje ir kad jie tarpusavyje sąveikautų. Todėl tai yra tikrai puiki, padrasinanti pradžia ir aš nekantrauju ir toliau bendradarbiauti su pranešėja bei šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Dabar Aldė šešėlinė pranešėja, pane Liner, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už tikrai nuostabų darbą, kurį jį atliko, ne tik rengiant tekstą, tačiau ir organizuojant šešėlinių pranešėjų susitikimus, taip pat susitikimus su ekspertais. Tai tikrai didžiulis ačiū iš mūsų pusės. Uh, Dabar dėl e, parengto pranešimo, manau, kad jis patobulina komisijos pasiūlymą. Aišku, kad yra kalbama apie trečių šalių piliečius, tarpusavio sąveikumo aspektus išlieka tam tikrų problematinių aspektų komisijos pasiūlyme, kalbant apie pagrindinių žmogaus teisų apsaugą ir dėje tos problemos kol kas nėra išspręstos. Yra kalbama apie prieigą prie duomenų, duomenų panaudojimą, e, kuris yra suteikiamas teisės saugos institucijams, tačiau tai kartais atrodo neproporcinga, vertinant ypač bendrą reglamento taikymo sritį. Taip pat manome, kad e, trūksta tinkamų ir pakankamų galimybių pasinaudoti e, teisinės gynybos priemonėmis. Anksčiau rinkti pasiūlymai daugiau kalbėjo apie pasienio patikras, trečiųjų šalių piliečių patikrinimus ir, m, mm, kalbant apie dabartinę padėtį, nežinau, ar galima tikrai išplėsti naudojimo sritį, išlaikant tas pačias dovedų saugojimo taisyklės. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų optimizuotas biometrinių duomenų rinkimas, taip pat, kad kalbant apie teisės saugos institucijas, reikia užtikrinti, kad jų prieiga būtų užtikrinama būtinais atvejais, reikia, kad būtų reikalingi saugikliai, taip pat svarbu sumažinti, sutrumpinti duomenų saugojimo laikotarpius. Nekantrauju ir toliau bendradarbiauti su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais ir nebejoju, kad pasieksime subalansuotą kompromisą. Ačiū. Žaliųjų frakcijos šešėlinis pranešėjas panas Albrechtas. Ačiū labai, ačiū ir gerbamai pranešėjai už jos puikų darbą rengiant šį dokumentą. Džiaugiuosi ir tuo, kad buvo suteikta mums galimybė e, šiek tiek ilgiau e, renkti pakeitimus ir vėliau juos pateikti, tai yra tikrai naudinga. Dabar dėl Tanijos Vajan ir Angelikos Menar, dėl to, ką jos sakė dėl to duomenų saugojimo laikotarpio. tarpio bei dėl tų galimybių, kurios sudaromas teisėsaugos institucijoms gaunant tuos duomenis kažkokiais kitais tikslais. Man atrodo, kad kalbant apie abu šios klausimus, reikia dar paanalizuoti galimas pasiūlymo alternatyvas, kurios būtų proporcingesnės, labiau atitiktų šio dokumento paskirtį. Taip, gali nutikti ir taip, kad teks kurti tokią duomenų bazę, kuri bus itin didžiulė, e, taip pat duomenų saugojimo laikotarpiai bus itin ilgi. Ir tai tikrai nebūtų veiksminga, kalbant apie pagrindinį sistemos kūrimo tikslą, bet to tai būtų daug brangiau negu kad norėtųsi, kalbant apie tokio pobūdžio sistemą. Todėl e, duomenų saugojimo laikotarpio pakeitimas e, šiame pasiūlyme man nėra iki galo aiškus, neaišku, kodėl buvo pradestas tas laikotarpis. Taip pat kalbant apie e, panios Fajonos komentaru, komentarus, tų skirtingų keliautojų grupių atskirimas, tai yra mm, sąžiningi, įprasti keliautojai ir galbūt netokie sąžiningi keliautojai. Na, tokį skirimą galbūt reikėtų taip pat aptarti. Ir dar vienas dalykas, man atrodo, kad e, reikia aiškiai nurodyti, jog ši sistema laikytųsi tų pačių duomenų, duomenų apsaugos standartų, kaip kad yra numatyta duomenų apsaugos dokumentų rinkinyje. Labai svarbu suderinti duomenų apsaugos standartus ir ES sistemoje kaip kad buvo nurodyta padaryti, pavyzdžiui, įmonėms bei įstaigoms. Ačiū, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu nesuteiksiu dar kartą žodį ponui Dijas Demerai. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems už pastabas. Na ir Tanė, norėčiau dar vieną dalyką pasakyti. Na, nelabai ką ir galiu pridurti prie to, ką sakėte, nes net nebejoju, kad jūs turbūt e, dar daugiau žinote negu aš e, apie šį dokumentą ir man reikalinga jūsų parama. Taip pat labai svarbu, kad jūs nepabijotumėte išsakyti savo abejonės, iškelti klausimus. EKR frakcijos atstovai, suprantu, kad turite daug patirties sprendžiant tokius klausimus, tad ačiū ir už jūsų pastabas. Man atrodo, kad labai svarbu užtikrinti ši sistema atitiktų ir kitas sistemas, kad viskas būtų suderinta, minėjote Eurodak reglamentą, tačiau reikia nepamiršti ir ETIAS sistemos, suderinimo su ją. Vėjangelika, ačiū ir jums, jūs buvote įtin aktyvi, itin įsitraukėte į šį procesą. Dėkoju už jūsų pastabas, už jūsų abejonės taip pat. Nebejoju, kad dar turėsime galimybę viską aptarti. Jūs kalbėjote apie neproporcingai ilgą duomenų saugojimo laikotarpį. E, Žanas jums taip pat pritarė. Ir manau, kad šis klausimas taip pat nusipelno išsamesnių diskusijų. Taip pat e, nerimavote dėl teisės saugos e, pareigūnų prieigos, dėl to, kad viskas būtų atliekama tinkamai. Tačiau, kaip jau minėjau, šis klausimas nėra kažkoks tai papildomas, antrinis klausimas, jis yra vienodai svarbus, kalbant apie šį teisėkūros paketą. Ir kalbant apie duomenų apsaugos klausimus, suprantu, kad e, Žanas tikrai daug patirties šioje srityje turi, tad nebejoju, kad mums galės daug padėti. Taip pat labai džiaugiuosi tuo, jog sakėte, kad šis teisėkūros paketas e, atsižvelgia į duomenų apsaugos nuostatas, jos yra išlaikomos. Tiek būtų mano pastabų. Suprantu, kad dar tik darbo pradžia mūsų laukia ilgas kelias, kurį turėsime nu, nueiti visi kartu. Tada ačiū šešėliniams pranešėjams. Ačiū. Dėkoju, dėkoju e, pranešėjui Dijas Demera. Labai džiaugiuosi, kad buvo paskirtas toks puikus pranešėjas ir tikrai kompetentingi mm, šešėliniai pranešėjai. Noriu patikslinti, kad pakeitimus galima teikti iki sausio 12. -osios dar pasitiksinau tai su pranešėju. Žinau, kad tų pakeitimų bus nemažai. Tada ačiū Jums už puikią pradžią, rengiant šį dokumentą. Ačiū už puikų šešėlinių pranešėjų darbą. Dėkuoju ir kitiems kolegoms. Kągi kolegos, ir kol kas e, žodį vėl suteiksime Augustindijas Demerą. Jis kalbės apie E, trečiųjų šalių e, piliečius, kurie kirdami išorinės sienos privalo turėti vizas ir taip pat e, apie trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, bei susijusius sąrašus bus aptariamas sustabdymo mechanizmo priežiūra. Vyko jau keletas trilogo posėdžių, lapkričio 29-ąją, taip pat vakar, ir paprašysiu Augustin Dijas Demera pristatyti naujausią informaciją. Bien, muchas gracias, señor presidente. Pues sí. Ačiū. Pirmininkė. Man labai malonu informuoti komitetą, kad vakar trilogo posėdėje pasiekėme sėkmingo rezultato. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visoms politinėms frakcijoms parlamente. Norėčiau padėkoti visiems, bet Birgit Cipel ypatingai. Aš puikiai suprantu, kokia yra padėtis jos politinėje frakcijoje. Ir yra nesutarimų su kolegomis jos politinėje frakcijoje. Tačiau manau, kad pirmiausia, ji elgėsi kaip tikra europietė ir padarė reikiamas nuolaidas. Tai aš labai norėčiau jai padėkoti ir padėkoti visiems socialdemokratams. Tas pats pasakytina ir apie liberalų frakciją, EKR frakciją. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad labai gerbiu tas frakcijas, kurios nepritars šiam siūlymui, bet jos labai buvo įsitraukusios į šį darbą, tai yra žalieji ir guė e frakcija. Dėkoju visiems parlamente, nes tikrai padėjote mums pasiekti šio rezultato, nes darbas buvo labai sudėtingas. Kodėl? Todėl, kad tai yra susiję su vizų panaikinimu Gruzijai ir Ukrainai. Na ir patvirtindami šį dokumentą mes nusiųsime labai aišku vilties signalą tom šalims ir tų šalių žmonėms. Taigi dėkoju dar kartą visiems ir norėčiau širdingai padėkoti ir sekretariato nariams, ir mūsų komandoms, tiems, kurie padėjo man, mano politinėje frakcijoje ir kitiems kitų frakcijų darbuotojams. Visi suvaidino labai svarbu vaidmenį. Tikrai įtampa vyravo iki pat paskutinės minutės. Dirbome iki vidurnakčio. laimiai dėl Paryžiaus pozicijos pavyko pasiekti rezultato. Dėl to ir pavyko pasiekti reikiamo sprendimo. Taigi turime jau gimusi kūdikį, kuris sveikas ir gerai jaučiasi. Taigi ačiū visiems. Pone Diezdemera, tikrai jūs labai elegantiškai papasakoti apie tai, kas įvyko vakar ir jūs gal tikrai ne, net neįvertinote tai to darbo, kurį atlikote, nes tai buvo vienas jautriausių klausimų, dėl kurio rengėte pranešimą, tai norėčiau padėkoti Jums už Jūsų visą darbą ir visiems kolegoms, kurie tikrai pagal būdingą mūsų komitetui darbo metodą dalyvavo iki pat darbo galo ir aš nepasakiau esminio dalyko, dabar būtent galime balsuoti jau dėl šio dokumento. Ir tas klausimas įtrauktas ir į balsavimų sąrašą. Taigi dar kartą dėkoju Jums ir visiems kolegoms, kuriems, kuriems Jūs irgi padėkojate. Noriu pažiūrėti, ar turime Slovakijos atstovų, gal jie norėtų irgi pasisakyti. Būtų labai įdomu jų išklausyti. Labai trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pritarti tam, ką jūs ką tik sakėte. Būtent labai jautrus klausimus, klausimas ir tikrai prioritetinis klausimas ne tik tarybai, pirmininkančiai valstybei, bet ir parlamentui. Norėčiau pasveikinti komitetą, parinkus būtent šį pranešėją, nes, man atrodo, jo ryštas, noras pasiekti galutinį kompromisą ir leido mums pasiekti sėkmingo rezultato, apie kurį šiandien kalbame. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie padėjo pranešėjo jo darbe ir norėčiau padėkoti komisijai už jūsų vaidintą vaidmenį per visą tą procesą. Galbūt tiek Daug ką galėčiau dar pridurti, tačiau tam kartu, man atrodo, pakaks. Dėkoju. Ačiū, malonu tai girdėti iš pirmininkančios valstybės. Taigi tai iš tiesų yra labai objektyvus padėko žodžiai ir vėlgi dėkoju frakcijoms, personalo nariams, kurie dirbo rengiant šį pranešimą. Tai yra tikrai klasikinis dokumentas, kuris pareikalavo daug ryšto ir pasiaukojimo. Ar dar kas nors norėtų ką nors pridurti? ponas Diezdemera. Norėčiau apibendrinti pirmininkę ir pabrėžti, kad buvo įdėta labai daug darbo iš pirmininkaujančios valstybės pusės ir tikrai labai profesionaliai jie elgėsi, nes procesas buvo ilgas ir sudėtingas, tačiau jie parodė didelį supratingumą ir profesionalumą. Ir tą patį pasakyčiau ir apie komisijos atstovus. Komisija saugojo savo kompetencijos rytis, tačiau buvo pasirengusi siekti geresnio rezultato tarp institucinio bendradarbiavimo labui. Dėkoju. Pone Dėsdemera, aš irgi galiu pritarti tą, ką jūs sakėte apie pirmininkančią valstybę ir komisiją. Ačiū visiems. Dėkuoju, kolegos. Dabar tarysime prie šešto darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra pagrindinių teisų agentūros klausimas. Mūsų komitetas pateikė prašymą pagrindinių teisų agentūrai parengti dvi nuomonės susijusias su mūsų darbu bendrosios Europos prieglapšio sistemos e, srityje. Pirmasis pasiūlymas buvo susijęs su pagrindtaisių užtikrinimu kažtuose taškuose Italijoje ir Graikijoje. Antroji nuomonė buvo apie galimą poveikį vaikams, turint omenyje komisijos pasiūlymą dėl Dublinas, Dublino ketvirtojo reglamento. Taigi pirmiausia išklausysime pono Nespor, kuris pristatys pirmąją nuomonę dėl karštųjų taškų, o po to ponas Molnar pristatys antrąją nuomonę apie Dublino ketvirtąjį reglamentą. Po pristatymų E, vyks diskusijos. Pasisakys visi nariai. Norintys pasisakyti, prašau. colleagues, we're just setting up a slide presentation. Ponas Nespor rodys ir vaizdinę medžiagą. Ar jūs pasirengę? Just pausing while we set up the slides. And this is on the hotspots. Okay, colleagues, the slide uh, presentation. Kągi kolegos, pristatymas parengtas. Taigi išklausysime pirmos nuomonės pristatymo. Panas Nespor pasakos apie kaštos taškus Italijoje ir Greikijoje. Prašau, ponė Nespor. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas, ponios ir ponai. Dėkoju už galimybę pristatyti šiandieną Libę komitetui dvi naujausias mūsų nuomonės, jos buvo užsakytos abi Europos parlamento ir man labai malonu pristatyti šiandieną jums nuomonę dėl pagrindinių teisų padėties karštosiuose taškuose Italijoje ir Graikijoje. Mano kolegas, kolega Tamas Molnar po to pri, pristatys nuomonę apie siūlomą Dublino reglamentos peržiūrą, ypatingai kiek tai paveiks vaikus. Aš detaliai nekalbėsiu apie tai, kas yra karštieji taškai, kaip veikia ta sistema, jūs puikiai tai žinote, ir turėjau galimybę su kai kuriais iš jūsų susitikti Lesbo saloje birželio mėnesį, kuomet jūsų delegacija lankėsi karštame taške ir žinau, kad jūs puikiai žinote, kaip veikia sistema. Aš labai trumpai papasakosiu apie bendrą nuomonės filosofiją kadangi karštų taškų sistema, jos tikslas koordinuoti atsaką į atvykimus, ypatingai jūrą į Italiją ir Graikiją, keliais e, sluoksniais. Pirmiausia, viskas yra koordinuojama susitelkiant ties keliomis procedūromis vienoje vietoje tai yra identifikavimas ir prieglopšio prašytojo registravimas bei kitų migrantų identifikavimas ir registravimas. Tokiu būdu tie žmonės yra nukreipiami per reikiamas procedūras, ar tai yra prieglopšio procedūra, kuri dažnai siejama su pratesimu arba sugražinimo procedūra. Tuo pat metu karštieji taškai vėlgi leidžia koordinuotai sureaguoti ir susijusiems veikėjams. Ir tokiu būdu mes matome beprecedentinį ES dalyvavimą karštų taškų sistemoje, ypatingai ESO ir Frontex agentūros, Euro... Justas taipogi, Europolas ir e, tai yra tokia bendra reakcija į susikloščiusią padėtį. Ir šios agentūros visgi teikia tik tai pagalbą padeda nacionalinėms institucijoms e, tame darbe, tačiau jų veikla daro didelį poveikį tam tikrose srityse, pavyzdžiui, prieglapšio prašytojų paraiškų apdorojimas ir panašiai. Taigi mūsų manimų tai reiškia, kad ES valstybės narės bendrai prisima atsakomybę už karštųjų taškų sistemą. Ir aišku, netgi tos pagrindinių teisų spragos, kurios egzistuoja ir kurios nėra tiesiogiai susijusios su ES veikėjų kažkose taškose veikla, vis tiek turi poveikio ES veiksmų legitimumui kažkosiuose taškuose bendrai. Nuo 16 metų balandžio iki rugsėjo mėnesio pagrindinių teisų agentūra dalyvavo Graikijos kažkosiuose taškuose, bandė išsiaiškinti, kokiu yra spragų ir pateikti patarimus valstyb... E, valstybinėms ir e, ES institucijoms. Taigi mūsų nuomonė pagrįsta daugiausia ta tiesioginė patirtimi bei apsilankimais Italijoje ar Graikijoje. Ir gal trumpa bendra pastaba, nuomonė, aišku, turi plačiai atspindėti skirtumus tarp Italijos ir Graikijos situacijų, bendrai kalbant apie situaciją dėl e, migrantų srautų pobūdžio ir taip pat, taip pat kaip karštieji taškai paveikiami kito, kito, kitų sričių ypatingai kalbant apie 16 metų kovo mėnesį. Graikijos karštieji taškai daugiausiai buvo susijęs, susijęs su gražinimų procedūros pritaikymu, ypatingai Turkija. Ir taip pat prieglopšio prašymai yra registruojami ir taip pat vyksta tiesioginiai pokalbiai Graikijoje, taip Italijoje, tas Italijoje nėra daroma. Taigi kartų taškų sistema yra toksai bandomasis projektas, iš kurio visi mokomės ir turint omenyje, kad pajėgumai nebūti, nebūtinai visuomet yra iš pat pradžių užtikrinami, kai tai buvo pradėtas tas projektas, reikės išvelgti tai, kad buvo daug kas patoblinta nuo, nuo to laiko, tačiau rimtų spragų vis tiek yra, kalbant apie pagrindinių teisų užtikrinimą. Ir aš tas spragas šiandien ir įvardinsiu, kurios ir yra išdėstytos mūsų nuomonėje. Pirmiausia, galimybė gauti tarptautinę apsaugą, nes būtent tokios apsaugos su, su, suteikimas yra vienas iš pagrindinių tikslų ir tie žmonės, kurie atvyksta į Italiją, Graikiją, jūrą, dažnai, na, visuomet prašo prieglopšio, kuomet jie atvyksta. Ir tokiu būdu e, registravimas ir prieglopšio procedūros pritaikymas silpnųjų pusių suradimas ir sprendimas, tai yra tų karštų taškų didžiulis privalumas. Tačiau ypatingai Graikijoje, ir tai yra vienas, pag, viena pagrindinių nuomonių, kurią susidarėme ir išdėstėme savo nuomonėje, tie karštai taškai tam tikrą prasme tapo tam tikra spraga siekiant užtikrinti tarptautinę apsaugą. Dėl to, kad procesas dėl prieglopšio prašymo uh, svarstymo yra labai ilgas, yra labai vilkinamas registravimas ir šiek tiek situacija yra pagerėjusi būtent dėl to, kad EZO atliko didelį darbą. Bet vis tiek tai yra labai aktuali problema, kalbant apie tam tikrų tautybių priorite, priorite, prioritetos teikimą tam tikroms tautybėms. Pavyzdžiui, Sirijos, Sirijos piliečiai pirmiausia jų paraškos yra tvarkomos Mm, tada aišku, ar jie gali pasilikti, ar turi būti sugražinami į Turkiją pagal susitarimą su Turkija, ir tik po to jau yra kitos tautybės, kitų tautybių atstovai svarstomi, kur, pavyzdžiui, mažiau yra galimybės gauti prieglopstį, ypatingai, pavyzdžiui, Pakistano, tarkim, Pakistano piliečiai. Ir taip atsitinka, kad kitos, kitų tautų tautybių atstovai laukia, ne, ne Sirijos atstovai, bet kitų tautų atstovai laukia labai ilgai tuose kažtuose taškuose ir net ne, nėra pradedamas su jais pokalbis. Ir aišku, tai labai paveikia. Pirmiausia, yra apkraunamos labai tos patalpos ir taip pat tai turi poveikį vaikų teis, teisėms, ypatingai kalbant apie nelydimus vaikus. Taip pat šeimos narių susijungimui tai turi įtakos, nes tie, kurie pateikė prašymus dėl prieglopšio ir dar nėra užregistruoti, jų paraškos nėra svarstomos, tai aišku, tada kyla problemų dėl šeimos suvienimo procedūrų. Ir galiausiai, bet tai matyti rimčiausia yra problema, yra ta, kad e, išauga įtampa, nusivylimas tarp tam, tam tikrų tautybių atstovų ir e, kyla smurto proveržiai kai kuriuose kaštuosiuose centruose. Taigi, agentūros nuomonė, tai reikia čia akcentuoti, kad tie karštieji centrai turi kuo galima greičiau įvykdyti tas procedūras. Dabar kaip elgiamasi su vaikais tuose centruose. Uh, šiek tiek statistinių duomenų, 37 procentai visų 2016 metais atvykusių žmonių į Graikiją yra vaikai. Čia mes kalbame apie šeimas atvykstančias su vaikais, taip pat nelydimus vaikus, atskirtus nuo tėvų vaikus, vaikus, kurie yra lydimi ne savo tėvų, tėvų atstovų kaip ir. Taigi vaikų padėtis yra labai neraminanti kažtose taškuose. taškuose Bet ypatingai aktualus klausimas yra ne, dėl nelydimų vaikų. Čia vėlgi pateiksiu skaičių per pirmosius 16 metų 9 mėnesius. 19 tūkstančių nelydimų vaikų atvyko į Italiją. Dabar ir Graikijoje, ir Italijoje nelydimi vaikai pagal nacionalinius teisės aktus turi būti uh, nukreipiami į tam skirtas patalpas, kai tik tai atvyksta, kad būtų galima užtikrinti geriausius vaiko interesus ir užtikrinti, kad vaikas gerai jaustusi, pasirūpinti jo gerbuviu. Ne visuomet taip yra daroma, paprasčiausiai dėl to, kad trūksta tokių patalpų, tiesiog trūksta vietų ir Italijoje, ir Graikijoje. Graikijoje matome, kad pusė tik tai vaikų e, patenka į tas patalpas, kiti yra laukimo sąraše kiti tiesiog lieka tuose karštuosiuose taškuose dėl to, kad nėra kitų variantų. Ir aišku, dėl to kyla kitų problemų. Iš dalies dėl to, kad likdami karštuosiuose taškuose vaikai gali susidurti su laikin, jiems taikomos laikinos, laikinos priežiūros priemonės. Tai reiškia, kad jie, jais rūpinasi pareigūnai, kurie gali būti, pažiūrėjau, nepilnamečių prokurorai Graikijoje, policijos pareigūnai, merai Italijoje, viskas priklauso nuo, nuo pačios vietovės. Ir aišku, tie žmonės vykdo tas pareigas šalia savo įprastinių pareigų, jie nėra specialistai, jie neturi išteklių, dažnai neturi net reikiamų kvalifikacijų, kaip rūpintis tokiais vaikais, kaip visapusiškai jais pasirūpinti. Ir vienas, pavyzdžiui, miesto uh, meras šalia savo įprastinių pareigų dar turi rūpintis dviem šimtais vaikų. Taigi akivaizdu, kad tai yra faktiškai tik tai formalus rūpinimasis, be jokių galimybių padėti realiai individualiai tiems vaikams. Kitas klausimas su tuo susijęs yra tas, kad aišku, reikalinga užtikrinti tokių vaikų, neldimų vaikų apsaugą kažtuose taškuose, kad jiems nebūtų padaryta jokia žala, reikia juos atskirti nuo suaugusiųjų, reikia užkirsti kelią jų dingimui ir sprendimai, kurie buvo pasirinkti ir Graikijoje, Italijoje, būtent ta apsauginė globa. Tai reiškia, kad vaikai yra kaip ir sulaikomi tuose kažtuose taškuose, be galimybės išeiti iš tos vietos, palikti patalpas ir uh, tos sąlygos tikrai nėra priimtinos vaikams likti ten ilgą laiką, nes ten trūksta ir veiklos, ir trūksta prieimimo sąlygų reikiamų, pavyzdžiui, trūksta švietimo paslaugų daugelį karštųjų taškų ir taip pat kyla saugumo problemų. Mes įsigirdėjome apie išprievartavimus e, ne, ne, nelidimų nepilnamečių tarpe. Kai kuriuose karštuose taškuose taip pat trūksta vaikų apsaugos pareigūnų tose kažtuose taškuose. Na, matome šiek tiek tokių pagerėjimų ir planuojami tolesni pagerėjimai nacionalinių institucijų, pavyzdžiui, ir Italai, Italijos ir Graikijos institucijos planuoja teisėkuros reformas dėl tos laikinos priežiūros ir globos, bet tai yra ilgalaikis procesas, kai tuo tarpu situacija dėl nelydimų vaikų yra labai aktuali, reikia spręsti problemas kuo galima greičiau, nes čia ilgalaikių priemonių laukti negalime, reikia surasti sprendimą prioriteto tvarka ir kuo galima greičiau. Trečiasis klausimas, kuris yra aktuolus ir kuriuo norime pasidalinti, tai yra įvairūs klausimai, klausimai, kurie susiję galbūt su lyčių jautru, jautrumu, bet čia lyčių įvairovė ir panašiai, čia galbūt būtų tokio pabudžio problemos, nes kaip yra vaikų kažtuose taškuose, taip pat yra ir moterų. Ir kažtie taškai tai nėra tos vietos, kur tik tai laikomi jauni ir sveiki vyrai. Iš tiesų sudėtis ten yra labai vairi. Ir ta įvairovė, toje įvairovėje nėra visuomet tuose kažtuose taškuose. Į tą įvairovę atsižvelgiama ir kaip ir vaikai, taip ir moterys susiduria su didesnė rizika tuose kažtuose taškuose, pasitaiko incidentų susijusių su lytiniu smurtu ir čia yra papildomų elementų, pažiūrėjau, moterų gali būti ir neščių, patyrusių didelę traumą, praradus savo šeimos narių, jūroje taip pat yra prekybos žmonėmis apraiškų. Žinome, pavyzdžiui, apie atvejį Italijoje, kur moteris iš Nigerijos atvyko pagal tarptinės migracijos organizacijos duomenys būtent buvo atvežtos iš Nigerijos lytinio išnaudojimo tikslais ir paslaugos tom žmonėms yra ribojamos tose kažtuose taškuose, o galimybė būti perkeltiems į specializuotus uh, centrus yra labai nedidelė ir sprendimai kartais yra labai paprasti. Kal, turint omenyje, kad e, karštuose taškuose dirba ir moterys, ir galbūt tų moterų ten dirbti galėtų daugiau. Taip pat tas pas pasakytina ir apie tuos pokalbius, būtent, kad pokalbiai vestų tos pačios lyties atstovas. būtent, kad moteris apklausinėtų moterį, tada moteris gal gali labiau atsiverti tam tikrais klausimais, kurie, pažiūrėjau, aktualūs dėl galimybės e, gauti tarptautinę apsaugą, bet yra ir orumo klausimų, pavyzdžiui, anspaudų, pirštų anspaudų ėmimas. Moterims, pavyzdžiui, pirštų anspaudus turėtų imti moterys pareigūnės. Kiti klausimai, patruliavimas naktį. Čia vėlgi ne visuomet yra užtikrinamas tas patruliavimas visuose kažtuose taškuose. Ir dar, kaip matote nuotraukoje, pavyzdžiui, užtikrinti atskirus tualetus, sanitarinius mazgus su tam tikrų privatumu. Ir tai yra labai didelė problema tuose kažtuose taškuose, nes, pavyzdžiui, tualetuose nėra durų, tualetai nėra pažymėti tinkamai. Uh, ir yra vyras, vyrų ir moterų šalia ir, ir vyrai ir moterys naudojasi abiejais tais tualetais. Taigi ir kai kuriuose karštuose taškuose, pažiūrėjau, moterys naktį bijo eiti į tualetą, bijo, kad bus prie jų priekabiaujama ir panašiai. Taigi tokias problemas galime tikrai išspręsti labai lengvai, galbūt e, būtent šeimoms moterims numatyti atskirus, moterims šeimoms numatyti atskirus tualetus ir panašiai. Yra ir kitų pasiūlymų, kuriuos mes pateikėme nuomonėje. Čia yra tokios lengviau išsprendžiamos problemos. Nes tikrai galėtų išspręsti nacionalinės institucijos. Taigi, apibendindamas galiu pasakyti, kad karštieji taškai ateityje matyt bus naujų atvykimų tvarkymo modelis, laikantis tam tikrų reikalavimų. Tačiau spragų yra ir jos ypatingai aktualios ir rimtos. Tas problemas reikia spręsti skubos tvarka per teisėkuros priemonės ir operatyvinių lygmenių reaguoti tiek ES, tiek nacionalinių institucijų lygmenių. Ir reikia prisimti atsakomybę už tuos kaštus taškus ir teisingai sudėlioti prioritetus, kadangi reikalinga paremti valstybės nares taip, kad ES agentūros, kurios ten veikia, veiktų pagal tokią sistemą, kai yra užtikrinamos pagrindinės teisės. Taigi tiek e, ir dar kartą dėkoju už nuomonę, e, e, už, už jūsų dėmesį ir mielai atsakysiu į klausimus. Uh, Labai ačiū. Jūs kalbėjote tiek, kiek reikėjo, nes mums buvo labai įdomi jūsų nuomonė. Nariai pasiliko tam, kad išgirstų jūsų nuomonę, labai už tai ačiū. O dabar norėčiau suteikti žodį nariams. Pana Salaho, labai ačiū už Jūsų pristatymą. Dėl vaikų kažtuosiuose taškuose. Ar tai reiškia bet kurį asmenį, kuris tvirtina, kad jam yra mažiau negu 18 metų, Ir jeigu taip, tai ar yra kokie nors amžiaus tikrinimo testai? Kaip jūs atskiriate tikrą vaiką nuo to, kuris teigia, kad jam yra 17 metų, tam, kad gautų atitinkamas paslaugas? Čia yra sakoma, kad 37 procentai 2016 atvykusių į Graikiją, tai ką reiškia tie 37 procentai? Ar visi jie yra jaunesni negu 18 metų, ar vaikai? Dėkoju, pane Vikstrom. Labai ačiū, dėkoju už jūsų pristatymą. Visuomet labai įdomu skaityti jūsų tyrimus, kadangi jie itin aktualūs. Dabar mes reformuojame visą prieglapščio sistemą Europoje, tad mums labai svarbi yra jūsų parama. Mes norime, kad ši reforma pasiektų tikrai gerų rezultatų. Na kartą to nebuvo. Neišlaukėme net dviejų metų ir Dublino sistema nebepasiteisino. Kalbant apie vaikus, taip prieš kelias dienas čia parlamente Mes keitėmės nuomonėmis su nevyriausybinėmis organizacijomis iš Italijos ir Graikijos. Jos pabrėžia, kad negalima toliau leisti tęsti šiandienos situacijai. Vaikai dinksta. Praėjusiais metais 10 tūkstančių vaikų tiesiog pradingo Europoje. Tai yra skaičiai pagal Europolą. Nevyriausybinės organizacijos veikiančios Italijoje ir Graikijoje karštuosiuose taškuose nurodė, kad vaikai yra mėnesius sulaikomi kai kada be jokios priežasties. Niekas neatsižvelgia į jų pažeidžiamumą, ypač į nelydimų vaikų pažeidžiamumą. sunku yra įsivaizduoti, kad e, vaikai gali pakęsti tą situaciją ir jie tiesiog bando iš jos išsivaduoti ir galiausiai pradingsta. Mes čia kalbame apie prieimimo standartus, apie kasdienio gyvenimo sąlygas. Dabartinės sąlygos tiesiog atgraso juos nuo teisėto persikelimo į kitą šalį. Labai svarbu yra keisti tas sąlygas. Mano klausimas yra toks. Kokia yra jūsų patirtis? Ar yra kokie nors globėjai, ar vaikai tiesiog paliekami savo nuožiūrai? Ir kaipgi dėl nelegalių vaikų migrantų statuso. Kaip mes galime vykdyti tai, ką nurodo teismas, koks būtų jūsų patarimas, kaip kitą kartą sėkmingai įvykdyti reformą. Yra ir kitų problemų, bet šį kartą norėjau pakalbėti apie vaikus. Dėkuoju, panė Lorins. Labai ačiū, ponas Lorenz. Tiesiog neįtikėtina, kad jau mėnesių mėnesius mes kalbame apie situaciją, kuri iš tiesų yra nusikaltimas žmonijai. Kasgi vyksta su tais vaikais? Tikrai tai yra nusikaltimas žmonijai. Tai pažeidžia pagrindinius žmonijos principus. Jūs sakote, reikia reaguoti skubiai, mes irgi tai sakome skubiai. Ką tai reiškia? Ar reikia imtis veiksmų per dieną, dvi, tris, ar per tris savaitės, ar per trejus metus, ar per trisdešimt metų? Ką reiškia skubiai? Kas už tai atsakingas? Kas yra atsakingas už tą nusikaltimą žmonijai? Kas turi būti patrauktas būtimojo atsakomybėn? Tai tarsi nėra Italijos ir Graikijos problema. Tai nėra nacionalinė sistema, tai yra universali europietiška sistema. Aš norėčiau užduoti klausimą pirmininkaujančiai Slovakijai. Matau, kad ji šiandieną čia yra. Matėme O kokia yra situacija, tai aš norėčiau paklausti, ar jūs taryboje kalbėjote apie vaikų situaciją ir būtinybę ją skubiai spręsti, kas gali rasti tuos sprendimus. Mes negalime čia Europos parlamente suorganizuoti vaikų apsaugos padalinio. Ne tai turi būti išeitis. Tai tiesiog geriausias įrodymas, kad Dublino reglamentas nėra tinkamas. Jis viską primetė dabar Italijai ir Graikijai, bet realybė yra tokia, kad Graikijoje policija atsakinga už dešimčių tūkstančių vaikų likimus. Tai tiesiog nepateisinama. Jūs atliekate situacijos analizę, tai kaip jūs viską vertinate? Kokia turėtų būti ta ideali išeitis? Dėkoju. Thank you very much, um, Mrs. Lauriston, and uh, I'm sure... Um, Dėkoju. Tikrai mm, daugeliui mūsų kyla šis nerimas ir aš irgi norėčiau užduoti klausimą. Pane Vikstrom kalbėjo apie tai. Pavyzdžiui, Reuters pateikė ataskaitą apie prieglapščio prašytojus, pabėgėlius, kurie dabar tariamai, na, bet su tam tikrais įrodymais tapo smurto ir priekybo žmonėmis aukomis, keliaudami į karštuosius taškus ir taip pat buvo šantažuojami karštuosiuose taškuose ir panašiai. Ši situacija dabar labai išplitusi. Pabėgėliai yra tiesiog terrorizuojami. O pane Lorenz irgi paminėjo, kad situacija yra tikrai netinkama. Tai aš norėčiau paklausti, ar yra kokiu nors duomenų teismo, kaip yra kuriama ta nusikaltelių infrastruktūra. žmonės e, kartais yra tiesiog žudomi, aš nenoriu čia skambinti pavojaus varpais, bet yra tokių įrodymų. Toliau, Europolas. Jis irgi nurodė e, tokius įtarimus. Jūs savo ataskaitą irgi kalbėjote apie šio komiteto švelnėje galę. Ir taip pat Europolas informuoja nacionalinės institucijas. Tai ar jūs matote kokiu nors trūkumu nacionalinėse institucijose? Ar jos nesugeba apsaugoti vaikų šioje situacijoje? Ir panesipil dar noriu pasisakyti. Dėkoju, pirmininkė. Atsiprašau, kad taip vėlai atvykau. Jūs kalbėjote apie Italiją ir Graikiją padarytą pažangą bet paminėjote ir vis dar egzistuojančius trūkumus bei įvairias priežastis, dėl kurių tos spragos išlieka. Ir um, jas reikia vertinti ne vien tik tai Italijos ir Graikijos kontekste. Kai mes kalbame apie pagrindinės teisės, ypač tose pirmojo atvykimo šalyse, kai kalbame apie vaikus ir nepilnamečius, tai Kaip Jūs vertinate situaciją? Jeigu mes dabar pradėsime siūsti atgal į Vokietiją, Junktinę karalystę atvykusius pabėgėlius, kurie pirmiausia atvyko į Graikiją, koks bus poveikis? Kasgi nutiks, jeigu visi dabar pradės siūsti pabėgėlius iš savo šalių atgal į Graikiją? Kaip tai pagerins arba pablogins situaciją, ypač vaikų situaciją? Dėkoju. Kolegos, mes dar turime laiko, nes labai greitai užbaigėme balsavimą, tad aš suteiksiu dar kartą žodį ponė Vikstrom. Ačiū pirmininkė, kad jūs toks dosnus. Aš jau uždaviau vieną klausimą, bet e, dar kai kas e, man šovė į galvą. Pirmininkas, na, mes tiesiog e, labai greitai baigėme balsavimą, aptarėme ir kitus darbo tvarkės klausimus ir noriu pasakyti, kad jūs visi irgi tinkamai trumpai pasisakėte, todėl ir turime laiko. Pane Vikstrom. 2011 metais buvo patvirtinta atitinkamų teisų direktyva ir jie dabar yra įgyvendinama visose valstybėse narėse ir Italijoje, ir Graikijoje. Ir ten yra speciali nuostata apimanti aukas, kurioms yra nebūtini tam tikri dalykai, čia kalbu ir apie vaikus, ir apie moteris, tai karštųjų taškų vaikai patektų į šios direktyvos taikymo sritį. Tai norėčiau sužinoti, kaip ši direktyva yra įgyvendinama karštuosiuose taškuose. Tai yra sudėtingas klausimas, bet reikia į jį atsakyti, juk direktyva buvo patvirtinta ir taip pat galioja Italijoje ir Graikijoje. Kolegos, labai ačiū už visus šios klausimus. Žinau, kad negalite atsakyti į visus iš tų klausimų, bet mes klausėme jūsų nuomonės ir norėtume ją sužinoti. Labai ačiū. Tikrai puikūs klausimai, neperdadu. Manau, tai parodo, kad Šiame posėdėje dalyvauja tie nariai, kuriems iš ties aktuali ši tema. Aš labai tai vertinu ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Atsakysiu į visus klausimus, į kuriuos tik sugebėsiu. Pradėsiu nuo jų tokią tvarką, kokią jie buvo užduoti. Pirmas klausimas e, tikrai labai tikslus, bet gal ne visai dėl to, kaip kad įsivaizdavote. Yra daug vaikų, kurie atvyksta į Graikiją, daugiausia į Graikiją e, dėl e, judėjimo apribojimo ir e, jie pasirenka nedeklaruoti savęs kaip vaikų. Jie žino, kad pagal dabartinę situaciją buvimas vaiku yra labiau apribojimas negu naudos gavimas. Tarkime, jeigu jums yra 17 metų ir jūs esate nelydimas jaunas vyras arba vaikas pagal tarptautinius ir Europos standartus, tai jūs žinote, kad bus kur kas geriau, jei pasakysite, kad jums yra 18 metų. 37 procentai yra toks e, apytikslis paskaičiavimas. Šiuo atveju tai e, jungtinių tautų e, žmogaus teisų pareigūnas tai apskaičiavo ir tai yra nustatoma, kai žmonės atvyksta į karštuosius taškus. Na, dabar dėl e, to tyrimo atlikto, jeigu asmuo teigia, kad jis yra vaikas ir institucijos tuo netiki, tai jos gali atlikti vertinimą, bet vis tiek 37 procentai yra nustatomi dar iki to amžiaus nustatymo tikslaus tas skaičius apytikslis, bet jis yra ganėtinai pagristas. Panios Vikstrom klausimas susijęs su vaikais. Na, iš dalies e, visi jūsų užduoti klausimai buvo susijęs su vaikais ir tai rodo, kad e, jūs labai rimtai vertinate šią problemą. Visų pirma, tai noriu padėkoti ir agentūros darb, agentūrai už darbą. Dėl dingusių vaikų. Visai neseniai turėjau galimybę kalbėti su kolegomis iš Europolo šiuo klausimu. Jis sakė, kad 10 tūkstančių tai yra dar toks kuklus paskaičiavimas. Iš tiesų skaičiai yra kur kas didesni, bet tiesiog tie duomenys nesurenkami. Jūs sakėte, kad vaikai sulaikomi be priežasties, kad niekas neatsižvelgia jų pažeidžiamumą. Na, Viena iš priežasčių yra tai, kad institucijos mano, jog sulaiko vaikus jų naudai, tiesiog neturi kitų priemonių. Tai nebūtinai yra susijęs su konkrečių karštųjų taškų valdymu, bet tiesiog su valstybės pajėgumais perkelti vaikus kažkur kitur. Mhm. Be abejo, tai priklauso ir nuo institucijos, kuri valdo karštuosius taškus. Ji gali nuspręsti, ar teikti globą vaikams ar ne. Ir čia institucija turi pasverti riziką. Yra rizika, kad vaikai dings ir yra rizika, kad bus atimta jų laisvė. Tai yra tokia labai jautri pusiausvėra ir blogai, kad iš vis reikia rinktis tarp tokių dalykų. Taip, jūs sakėte, kad daug vaikų nori pabėgti, kadangi jie nenori gyventi tokiamis sąlygomis. Čia kalbu ne vien tik tai apie Italiją ir Graikiją, bet ir apie kitas valstybės narės. Na, taip mes nieko neišspręsime. Kaip kad jūs ir sakėte, labai daug kas priklauso nuo prieimimo standartų. Kai kuriuose karštuosiuose taškuose tos sąlygos nėra pakankamai geros, kad užtikrintų vaikų gerovę ir tikrai uh, E, neužtikrina jų gerovės keletą, keletui mėnesių. Tai yra susijęs su standartais ir aš dabar perinu prie kito užduoto klausimo. Prieimimo standartų kilimas tai yra vienas iš prioritetų. Tai be abejo apima ir vaikų apsaugos pareigūnų užtikrinimą karštuosiuose taškuose o už karštųjų taškų ribų nacionalinių lygmenių ir be abejo prisidedant ES reikia užtikrinti, kad tai neliktų karštuosiuose taškuose ilgiau negu būtina. Reikia teikti prioritetą nelydimiems vaikams, tam, kad jie galėtų palikti karštuosius taškus. O antra, Dabar vaikų perkelimo sistema į atitinkamas įstaigas žemynę nėra pakankama. Reikia remti tas sistemas, reikia didinti pajėgumus. Žinoma, čia neturi nukentėti vaikų gerovė. Jeigu labai pasistengsite, galite dvigubai daugiau vaikų sutalpinti į vieną įstaigą, bet labai svarbu, kad tai nepakenktų jų geroviai ir jų interesams. Jūs sakėte, kad vaikų teisės yra universalios, tikrai taip. Tai, kas vyksta, mes turime vertinti ir kokybiškai, ir kiekybiškai ir tikrai reaguoti kaip įmanoma skubiau. Kai kurie iš aspektų yra jau tikrai degantis, kai kuriems būtini veiksmai nedelsiant, kai kurių veiksmų gali imtis nacionalinė vyriausybė, nacionalinis ligmuo su Europos parama. Nėra čia idealaus sprendimo, bet kai kalbame apie vaikų teisės, be abejo, kad tai turi būti prioritetas. Mes matome labai jaunus žmonės, vaikus kartuosiuose taškuose, kurie bėgo nuo karo, kurie buvo išrauti iš savo šeimų, kurie paliko savo mokymosi įstaigas, ir jų sutikimas Europoje gal nėra toks, kokio pati Europa norėtų. Ir ateityje mes tikrai nenorime būtent tai priiminėti žmonių, kurie bėga nuo karo. Savaime suprantama yra apribojimų, bet mes norime įtraukti visus tam, kad galėtume veikti geriau, kad galėtume imtis daugiau veiksmų. Tikrai reikia daugiau žingsnių. Dabar dėl aukų, po to atsakysiu pirmininkė ir jūsų klausimą. Kaip žinote, pagrindinių teisų agentūra daug nagrinėja aukų teisėse. Mes žiūrėjome į situaciją per porą pastarųjų metų ir iš tikrųjų sunku numatyti tikrą situaciją karštuosiuose taškuose. Tiesą sakant, dažnai procedūros net nepasiekia atitinkamo etapo, kadangi žmonės net nepraneša, kad prieš juos buvo smurtaujama. Arba yra tikrai didelių apsaugos trūkumų ir karštuosiuose taškuose. Tai tampa neprioritetu be abejo, kad ta pagalba aukoms yra prioritetas bet e, iš esmės čia daugiausia prisideda savanoriškos organizacijos, e, nevyriausybinės organizacijos. Ir e, nepaisant ir ES institucijų ir nacionalinių institucijų pastangų, tiesiog kol kas ta situacija tikrai nėra patenkinama. Dabar kalbant apie prekybą žmonėmis ir apie tokį smurtą. Mes žinome apie šios pranešimus, dar išsamei jų neišanalizavome, kadangi tam reikia daugiau negu paprastos trumpos analizės. Neužtenka tiesiog pasakyti, kad situacija yra itin neraminanti. Mes suprantame, kad kova su priekyba žmonėmis turi būti vienas iš prioritetų. Mes privalome spręsti šios problemas kartu su kitomis migracijos problemomis. Manau, kad čia Europolas galėtų geriau atsakyti jūsų klausimą. Kiek žinome, Europolas bando informuoti nacionalinės institucijas, bet bendradarbiavimas labai priklauso nuo nacionalinių institucijų pajėgumų greitai reaguoti. Mes pastebėjome štai ką. Tie asmenys, kurie yra pažeidžiami, dažnai dinksta iš karštųjų taškų ir jų nebeįmanoma surasti. Aš kalbėjau ir apie nigeriečius, kalbėjau apie moterų seksualinį išnaudojimą, bet be abejo, nigerietės nėra vienintelės turime pranešimų ir apie kitus panašius atvejus, bet neturime kol kas konkrečių įrodymų. Pone Sipil klausimas. Tai jau yra susijęs su mano kolegos pranešimu apie Dublino reglamentą. Galiu pasakyti tai, kad daugelis valstybių narių mano, kad e, gražinimas į Graikiją turėtų būti vengtinas. Kol nepasikeis situacija Graikijoje, kadangi dabar jis susiduria su didžiulė našta ir nemanau, kad tai taps dažna praktika. Aš kalbu tik tai pagrindinių teisų agentūros vilčių pagrindų, bet be abejo jūs informuosime. Labai ačiū. Ačiū labai. Man atrodo, kad ponios Sibel klausimas yra susijęs ir su būsimo pranešimu. Ir matau, kad dar vienas kolega paprašė žodžio, tačiau tai jau bus paskutinis klausimas. Ačiū. Ačiū labai už šį pristatymą. Taip suprantu, yra nemažai trūkumų, ypač kalbant apie e, tas šalis, kuriuose yra vykdoma pasienio kontrolė. Susidaro tokia gana sudėtinga situacija ir žinau, kad Italijoje ir Graikijoje ta situacija yra tiesiog nesuvokiamai sudėtingo masto. Kalbėjote ir apie nelidimų nepilnamečių problemą, minėjote, jog yra atliekami tam tikri vertinimai ar patikrinimai. Norėčiau paklausti, ar tai yra pagrysta tiesiog mm, e, tų e, tariamų nepilnamečių pateikiama informacija, ar vis dėlto ir kažkoks papildomas patikrinimas atliekamas siekiant įvertinti, ar tai informacija yra mm, teisinga. Jeigu asmuo teigia, kad jis yra jaunesnis nei 18 metų, suprantu, kad tokiu atveju tam asmeniai sudėtinga savarankiškai būtų toliau vykti į Europą. Dauguma tų asmenų turbūt lieka Graikijoje ir Italijoje. O kartais nutinka ir taip, kad nepilnametis teigia e, jau sulaukęs pilnametystės vien todėl, kad galėtų tęsti kelionę. Taip, prašau, atsakykite į pateiktą klausimą. Mhm. Ačiū labai. Trumpai sureaguosiu į tai, kas buvo pasakyta. Na be abejo, visų pirma, turiu pasakyti, kad tai ne agentūra turi atlikinėti tuos amžiaus vertinimus ar patikrinimus. E, tuos patikrinimus atlieka nacionalinės valdžios institucijos Ir jeigu kyla kažkokių abejonių dėl asmens, kuris teigia, kad yra nepilnametis, ar atvirkščiai, tada būna tokių tų ribinių atvejų, kurie nėra aiškus ir be abejo pasitaiko ir Italijoje, ir Graikijoje. Ir be abejo visada vadovaujamasi prielada, kad jeigu neįmanoma įrodyti, kad galbūt tai yra fiktyvus pareiškimas, Na ir kai yra abejonių, tada yra atliekamas amžiaus vertinimo patikrinimas. Vienas iš jų yra medicininis patikrinimas. Ir taip, atsakant į jūsų klausimą, galiu teigiamai atsakyti tiek ir Graikijoje, tiek ir Italijoje. Yra tokių nelidimų nepilnamečių, kurie E, bando įrodyti, kad jie jau sulaukė pilnametystės, nes jie nori ištrūkti iš tų karštųjų centrų e, ir mm, tiesiog jiems tai suteikia galimybės keliauti toliau. Jiems atrodo, kad tai yra e, geresnis pasirinkimas, nes jie nori palikti tą centrą praėjus tam tikram laikotarpiu, kai baigiami tam tikri registracijos procesai, o tada jie dažniausiai ieško pagalbos pas draugus ar giminaičius. Ir tokiu būdu toliau keliauja po Europos Sąjungą. Ačiū labai, ačiū ponui Molnar. Dabar bus pristatyta kita nuomonė, taip pat susijusi su vaikais. Ačiū labai gerbamas pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad na, buvo suteikta galimybė pristatyti naujausias mūsų parengtas nuomonės. Tad ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai, aš trumpai pakalbėsiu apie pagrindinius um, mūsų pagrindinių teisų agentūros e, tyrimo rezultatus susijusius su e, Dublino reglamento peržiūra ir mūsų analizė buvo tokia legalistinio, teisinio pobūdžio. Na ir pabandysiu dabar pristatyti svarbiausius punktus. Iš esmės e, parengtą pranešimą sudaro penkios pamatinės dalis ir visas jas pristatysiu savo pasisakymo metu. Pirmasis punktas. Kai kurie pareiškėjai nepatenka į Dublino sistemos e, taikymo sritį. Tai reiškia, kad reikėtų kažkokios tai naujos procedūros, ją reikėtų numatyti dar prieš pradedant veikti Dublinui ir tai reikštų tam tikrų e, šeimos ryšių vertinimą tais atvejais, kai prieglobščio prašytojai atvyksta iš e, saugios kilmės šalies ar iš pirmos prieglobščio šalies. Ir Ir e, tas scenarijus be abejo. Mm yra susijęs su e, vaikų teisėmis numatytomis vaikų apsaugos reglamentuose, taip pat jungtinių tautų konvencijai skirtoje, konvencijai skirtoje vaikams. Yra ir kita kategorija, tai yra tie priglašio prašytojai, kurie gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui ar viešai tvarkai. Tada būtų e, taikoma kita dar e, taip pat iki Dublino įsigaliojimo taikoma fazė. Tačiau kalbant apie vaikus, jeigu nustatoma, kad jie gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui ar vieš, viešai tvarkai, dažniausiai e, kalbame apie tuos nepilnamečius, kurių atvejai yra gana sudėtingi. Reikia užtikrinti, kad procedūros be abejo būtų sąžiningos, viskas būtų atliekama teisingai, nes Jeigu jų pareiškimai nebus e, tinkamai įvertinti, be abejo, tai gali daryti didžiulę įtaką jų vystimuisi, pažeisti jų teisės, kurios yra numatytos Junktinių tautų vaiko teisų konvencijoje. Ir manome, kad yra tam tikras asmenų grupės, kuriams neturėtų būti taikomas tas etapas. Dabar dėl kitų punktų. Komisijos pasiūlyme yra numatytos tam tikros e, sankcijos ir kiti ribojimai, tam tikros procedūrinės e, ribojamos priemonės, siekiant apriboti tos antrinius judėjimus. Ir, kaip jau minėjau, yra sankcijos numatytos, kiti ribojimai. Labai svarbu užtikrinti tinkamą mm, e, teisinį procesą ir taip pat mm, vaiko teisų apsaugą. Na ir mūsų agentūros nuomonė yra tokia. Nelidimi nepilnamečiai, kurie yra įtin. Nelidimi nepilnamečiai, kurie yra pažeidžiami, jiems neturėtų būti taikomos tos pas pagreitintos išvykimo procedūros. Labai svarbu užtikrinti taip pat e, tinkamas prieimimo sąlygas. Be abejo, nebent nustatoma, kad jau tas asmo taip pat įvykdė neteisėtus tuos antrinius judėjimus, tokiu atveju jis būtų sugražintas į pirminę e, prieglopšio prašymo pateikimo šalį. Be abejo, reikia nepamiršti ir to principo susijusio su neteisėto atvykimu ir tam tikrais nebaudžiamumo atvejais, bet to vaikams turi būti suteikta galimybė mokytis. Ir dviejų Europos teismų e, priimti sprendimai kalba apie tai, jog yra šiek tiek ribojamos valstybių narių teisės šiuo atžvilgiu, jos privalo užtikrinti tinkamas prieimimo sąlygas. Ir konstatuojamosiose dalyse taip pat yra kalbama apie tą minimalų teisų rinkinį. E, tai yra tas teisės, kurios turi būti užtikrintos bet kokiamis aplinkybėmis. Dar vienas numatomas ribojimas. Tai yra Labai svarbu užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į šeimos ryšius, kad būtų laikomasi pagrindinių vaiko teisių. Ir manome, kad kalbant apie dabartinį pasiūlymą, reikėtų laikytis dabartinių teisės aktų. Dar vienas dalykas. Kalbant apie um, naują paraišką dėl prieglopšio. Privaloma atlikti tam tikrus patikrinimus ir jeigu tai yra kažkokia um, nauja paraiška, jeigu nėra pateikiami nauji duomenys, tada um, papildomas patikrinimas neturėtų būti atliekamas. Be abejo, gali nutikti ir taip, kad pareiškės e, atsidurs tokioje situacijoje, kad jo e, pateikta paraiška nebus tinkamai išanalizuota nei vienoje iš valstybių narių, kurioje būtų jį pateikta ir be abejo tai pažeistų vaiko teisės. Labai svarbus yra ir tie procedūriniai saugikliai. Jie yra mm, numatyti skirtingose pasiūlymo nuostatose. Pirmas svarbus dalykas yra, kad informacija vaikams turėtų būti pateikiama mm, atitinkamu būdu. Pasiūlyme taip pat norima numatyti tam tikras išimtis e, susijusiai su e, vykdomomis apklausomis, taip pat yra minima ir teisė būti išklausytam. Taip pat kalbama apie tai, kad reikia apsvarstyti ir tuos įrodymus, kurie galbūt pateikiami vėliau nei numatyta data. Taip pat svarbu atlikti tuos interviu e, dar prieš perkeliant pranešė, pa, pa, paraiškų teikėjus. Remiantis uh, E, taip pat reikėtų remtis ir tais įrodymais, kurie yra pateikti dėl šeimos narių. Tai tarsi būdavo bendra našta tarp pareiškėjų ir valstybės narės, o dabar tarsi našta labiau perkeliama ant pareiškėjo pečių ir mes laikomės nuomonės, kad valstybė narė turėtų, e, turėtų, valstybės narės turėtų bendradarbiauti, renkant informaciją apie paraiškos pateikėją. Ir šiuo atveju e, įrodinėjimo prievalė taip pat yra patvirtinama atitinkamų um, teismų sprendimų. Dabar e, efektyvios globos užtikrinimas yra svarbus, tai neturi būti vien tik paprastas atstovavimas, tačiau e, šiek tiek platesnė savoka, tai yra susiję ir su karštųjų centrų klausimu. Ir naujasis pasiūlymas turėtų ne vien tik numatyti, kad bus paskirtas E, teisinis atstovas. Čia reikėtų kalbėti mm, ir apie kitas teisėkuros priemonės šioje srityje. Tai yra, kad turėtų būti paskirtas pilna teisis mm, globėjas, kuris atstovautų e, geriausius vaiko interesus. Taip pat e, svarbu užtikrinti teisę tinkamą teisminę peržiūrą. Dar vienas dalykas, tai taip pat yra numatyta, e, tai yra e, terminas pateikti neigiamą, teikti apeliaciją dėl neigiamą sprendimo yra septynios dienos, be to apeliacijos e, yra tam tikra prasme ribotos ir yra numatyta, kad turi būti nustatytas tam tikras teisų pažeidimas, Todėl šis ribojimas tiek ir laiko prasme, tiek ir taikymos ryties prasme e, iš ties daro didžiulę įtaką, kalbant apie tinkamą teisminę peržiūrą. Todėl norėtume, kad būtų numatyti lankstesni terminai. Dabar tai yra septynių dienų terminas. Taip pat manome, kad reikėtų atsisakyti tos mm, taikymos ryties ribojimo. Dabar kita skaidrė, prašau. Šioje skaidrėje galite matyti laiko terminus e, numatytus mm, apeliacijos teikimui e, prieš perkelimą ir matote, kad daugumoje valstybių narių tas terminas yra ilgesnis nei 7 dienos, gali siekti netgi 30 ar 60 dienų. Ketvirtasis punktas tai yra mm, geriausi vaiko interesai. Jeigu mm, yra nelydimi nepilnamečiai, kurie prašo prieglapšio ir jie taip pat neturi šeimos narių nei vienoje valstybėje narėje, Labai svarbu išanalizuoti jų paraišką toje valstybėje narėje, e, kuri yra patraukliausia ir labiausiai atitinka vaiko interesus. Tai nebūtinai yra ta valstybė narė, kurią pirmiausia neteisėtai atkeliavo nelydimas nepilnametis. Kaip jau minėjau, svarbu atsižvelgti į geriausius vaiko interesus, todėl pasiūlymą šiuo atžvilgiu reikėtų keisti atsižvelgiant į Teisingumo teismo priimtus sprendimus. Dabar procedūra susijusi su geriausių interesų įvertinimu, ji yra privaloma ir manome, kad reikėtų tokių tarpdisciplininių komandų steigimą numatyti. Tai turėtų būti numatyta teisės aktuose. Taip pat reikėtų išklausyti ir globėje vykdant tokį patikrinimą. Dabar dėl korekcinio perskirtimo mechanizmo ir nelydimų nepilnamečių. Visų pirma, reikėtų įvertinti šeimos susijungimo galimybės kitose valstybėse narėse. Taip pat reikėtų ir specialios schemos ją reikėtų įtraukti į teisėkuros aktą. Dabar atsakomybės perskirstimas. Tai yra susijęs su įvairiose hartijos esančiais straipsniais vaiko teisų konvencija. Siekiant užtikrinti atitikti su tais reikalavimais, nauja informacija apie šeimos narius e, turėtų būti leidžiama, ją turėtų būti leidžiama pateikti ir tokiu atveju tekstas turėtų būti keičiamas, kad būtų galima numatyti tam tikras išimtis susijusias su šeimos um, narių susijungimu. Dar vienas dalykas pasiūlymas taip pat norėtų taikyti tam tikrus ribojimus, kalbant apie um, mm, pasirinkamos valstybės uh, narės galimybės. Tai turėtų būti susiję būtent su šeiminiais aspektais, bet to ir esant tokiems atvejams, kai vaikas, pavyzdžiui, yra traumuotas ir jam yra būtina e, psichiatro pagalba. Manome, kad reikėtų išlaikyti dabartinės nuostatas susijusias su humanitariniais aspektais, tačiau galbūt reikėtų jas ir šiek tiek e, praplėsti. Dabar Penktasis e, toks ramstis, kaip ir minėjau, yra korekcinis perskirstimo mechanizmas. Jeigu kilmė šalyje valdžios institucijoje žino, kur yra asmens e, šeima, e, tada be abejo tą informaciją reikia pateikti, reikia užtikrinti, kad duomenys būtų saugiai teikiami, kad būtų automatizuota sistema pritaikyta. Ir duomenų saugojimo laikotarpis vaikų atžvilgių yra 10 metų. E, vis dėlto tai kelia tam tikrų abejonių, kalbant apie suderinamumą su e, hartijose numatytomis teisėmis. Manau, kad čia gali būti ir tam tikrų ribojimų, kalbant apie 52 straipsnį, pirmą dalį. Tas laikotarpis atrodo gana ilgas, nėra pakankamo lankstumo. Kalbant apie saugumo e, perspėjimus, kurie yra pateikimi, jie turėtų būti peržiūrimi po tam tikro laikotarpio. E, taip pat e, paraiškos atmetimo atvejai, tais atvejais, kai kyla nacionalinio saugumo ar viešosios tvarkos E, pažeidimo grėsmės. E, jie kiekvienu atveju turėtų būti pagristi ir priežastis turėtų būti užfiksuotos. Labai svarbu, kad, kaip jau minėjau, ta informacija būtų įtraukta į sistemą. Dabar e, dėl tos vyresnės apibriešties susijusios su mm, šeiminiais aspektais ir korekciniu mechanizmu. Mes manome, kad ne tik šeimos nariai, tačiau ir giminaičiai taip pat turėtų patekti į šią savoką. Ir tada sistemoje būtų numatyta prievalė atnaujinti informaciją, gavus naujų duomenų apie ne tik šeimos narius, tačiau ir apie giminaičius. Tad čia ir baigsiu savo pristatymą. Ačiū labai, gerbiamas pirmininkė. Labai gražiai tą paskutinę skaidrę. Dėkoju. Dėkoju už puikią analizę. Taip, ponia Viksams, teiksiu žodį. Aš dar norėčiau pasakyti, tikrai labai naudinga pranešėjai poniai Vikstram, jei rengiant pranešimą dabar išklausyti visos tos detalios informacijos. Taigi esame už tai dėkingi ir įsivaizduojame, kad vėliau kiti nariai matyti irgi pasitelks tą gautą informaciją. Taigi žodis poniai Vikstram. Ačiū pirmininkė, dėkoju Jums už tai, kad parengėte tokią įspūdingą studiją. Galiu pasakyti, kad Jūs apginate mano pirminę poziciją šiuo klausimu ir aš tiesiog jaučiu, kad galiu laisviau kvepuoti dabar, nes mes visiškai e, mūsų nuomonė sutampa daugeliu klausimų, pavyzdžiui, dėl prieimimo primtinumo procedūrų ir tos bylos, kurias jūs minėjote. Ir kad valstybės narės turi bendradarbiauti renkant informaciją apie šeimos narius, tarkim, jūs kalbate apie Europos teisingumo teismą? Ar jūs čia valstybių narių bylas turite omenyje, gal galėtumėte pateikti tas detalės, kad aš galėčiau labiau įsigilinti į šią situaciją, tačiau toliau kalbant apie tą patį, būtent globą. Jūs kalbėjote apie tai. Mums reikia ne tik visapusiškos globos, bet taip pat reikia ir apsaugos paketo vaikams. Ir ta komanda, kurią jūs siūlote, būtų galbūt viena galima idėja, tačiau tai labai nutolia nuo realybės. Aš girdėjau naują skaičių, kuris buvo man pateiktas prieš kelias dienas, pavyzdžiui, globa Italijoje vienas 300 globoja ar net daugiau, <clears throat> tai visiškai nėra priimtina. Ar jūs gilinotės į tą situaciją, nes mums labai lengva sakyti, kad reikalinga globa, bet kai vienas žmogus globoja kelis šimtus ar tūkstančius nelydimų vaikų, tai tada ta globos savoka praranda reikšmę, jinai visiškai beprasmė yra. Mums reikia paketo kur būtų ir globa, kur būtų ir tinkama informacija suteikiama ta kalba, kurią supranta tas žmogus. Teisinė pagalba, patarimai teikiami. Mes negalime tik tai pasakyti, kad išspręsime problemą skirdami globėją. Ar jūs gilinotės į tas detalės? Aš galėčiau visą dieną kalbėtis su jumis apie tai, bet matyt, to nedarysiu. Ir dar kažką norėjau paklausti dėl termino, kada galima teikti apeliaciją. Dabar septynių dienų terminas nustatytas. Jūs siūlote lankstų terminą ir kad apriepties apribojimas turi būti išbrauktas. Ką jūs turite omenyje lanksti, lankstus terminas, nes uh, tokio termino mes į įstatymą negalime įrašyti, turi būti tam tikras laikotarpis, tam tikras dienų skaičius numatytas. Tai aš norėčiau, kad jūs sukonkretumėte. Ir gal dar užduosiu papildomų klausimų, jeigu nebus daugiau norinčių klausti. Žinoma, tai yra labai naudinga jums rengiant pranešimą, Cecilija, bet norėčiau paklausti, ar būtų dar kolegų, kurie norėtų užduoti klausimų, jeigu ne, Birgit, labai greitai mes taip puikiai tvarkėmės su laiku. 11 laukia balsavimai, taigi greitas Birgit klausimas ir tada atsakymai, prašau. Ačiū. Norėčiau grįžti prie mano klausimo dėl prieglopšio prašytojų išsiuntimo iš valstybės narės į pirmo atvykimo valstybę narę. Ir aš puikiai žinau, kad uh, tokia galimybė atmetama Dublino reglamente ir kad yra teisė siūsti pabėgėlį atgal. Bet aš norėčiau paminėti ir jūsų agentūrą, nes kol kas daug valstybių narių to nedaro dėl susiklošysios situacijos ir aš suprantu, kad jūsų agentūros atsakymas yra tas, kad jūs džiaugiatės, bet kad bent jau kol kas valstybės narės to nedaro. Ir tiesiog norėčiau pareikšti, kad Tai gal net nėra klausimas prelegentams, bet norėčiau pareikšti, kad nesu labai laiminga, kad dabar komisija siūlo teikti patarimus tam, kad būtų išsiunčiami pabėgėliai į Graikiją atgal, įskant, įskaitant vaikus ir kitus žmonės. Čia toks mano pareiškimas. Toliau turėčiau klausimą kalbėtojams. Ar jie mano, kad galbūt būsimoje Dublino sistemoje pabėgėlio išsiuntimas, sugražinimas, kad tokia galimybė iš vis būtų privaloma. Mes pasiūlyme apie tai kalbėjome. Taip pat norėčiau paklausyti dėl to nepriimtinumo patikrinimo. Čia nėra vien tik tai šeimos suvienijimo klausimas ir tai nereiškia, kad pasiūlyme nėra į tą aspektą atsižvelgiama. Jūs minėjote, kad čia yra ir pirmos atvykimo šalies klausimas, ir saugios trečiosios šalies, ir saugios kilmės šalies aspektas. Ir kartais žmonėms susidaro įspūdis, kad aišku, mes negalime priimti visų pa pasaulio pabėgėlių, bet kai yra visos tos taisyklės, tai sukūrėme tokį vaizdą, kad gal tikslas galiausiai yra iš vis nepriimti tų pabėgėlių, nes yra tiek daug saugių šalių ir Turkija, ir Afganistanas, ir daugelis kitų. Gal galėtumėte tai pakomentuoti, kaip jūs ją, čia idėją vertinate ir tie, kurie mano, kad tai nėra tinkama idėja, yra visiškai neteisūs. Pana Semenek iš Slovakijos, labai trumpai gal galėtumėte Prašau. Ačiū. Buvo klausimų užduota pirmininkančiai valstybei. Tai aš norėčiau pakomentuoti Bratislavos deklaraciją, kuri buvo patvirtinta tiesiogiai neįtakojant pirmininkančiai valstybei, bet Klausimas, ar pirmininkaujantį valstybę skiria, klausimo, skiria dėmesio nepilnamačių problemai. Norėčiau patvirtinti, kad tikrai taip. Ir matyt, bus gerai žinoti šiam komitetui, kad antrąją lakryčio pusę surengėme faktų surinkimo misiją, susitikimą integruotos politikos krizių e, valdymo srityje, būtent rinkome informaciją apie nelydimus nepilnamečius ir aš norėčiau padėkoti agentūrai už jų indėlį to susitikimo metu. Ir esu linkęs manyti, kad tie, tos problemos susijusios su tų ne, ne, nelydimų nepilnamečių ateitimi, tų, kurie ypatingai dingia ir galbūt yra nusikaltelių rankose, aš tikrai labai tikiu, kad sistemingai bus sprendžiama ta problema ir po mūsų pirmininkavimo pabaigos. Dėkoju. Ačiū, ponė Semenė. Dėkoju, kad taip glaustai atsakėte ir už kantrybę. Dabar pakviesiu kolegą atsakyti. Žinau, kad jūs vedate dialogą ir su ponia Vikström, jai rengiant tikrai išsamų pranešimą ir jūsų nuomonėje tikrai labai vertinga, gal galėtumėte per penkias minutės atsakyti, nes tuo prasidės balsavimai. Ir aišku, laiko matyti jums reikia daugiau, bet galbūt jūs galėtumėte kiek įmanoma trumpiau. Pone Vikstram jūsų nuomonę gavo ir aišku, ji yra labai jai svarbi rengiant pranešimą. Tai per penkias minutės gal galėtumėte papasakoti ir atsakyti į klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš per penkias minutės pateiksiu atsakymus į iškeltus klausimus. Pirmiausia, dėl įrodymų naštos pasidalymo ir ar valstybės narės bendradarbiauja teikiant įrodymus. Čia Teisingumo teismo byla, 2012 m. byla MM prieš lygybės ministeriją Airijoje. Tai atitinkama byla, MM byla taip vadinamoji, kur yra numatyta tokia prievolė. Aš visiškai pritariu jūsų pastabai, kad reikia pilno išsamaus paketo. Šalia tos globos sistemos, mes aišku suprantame, kad sistema nėra tobula, tą įvardijo, tas problemas įvardijo mano kolega. Ir Graikijoje iš tiesų yra didžiulis atotrukis tarp tokių įstatymų, kurie yra popierioje ir kaip jie veikia realiai, bet e, šioje nuomonėje mes norėjome pateikti pasiūlymus tokius abstraktesnius teisinę prasme pateikti pasiūlymus ir kalbėti ne tik apie formą, bet ir apie turinį. Toliau kalbant apie terminus ir kaip mes vertiname tą lankstumą, tiesa, reikia apibriežti tą lankstumą, bet kitose priemonėse netgi prieglopšio srityje racionalumas yra tas terminas, kuris naudojamas įstatymuose. Netgi pasitelkiant ir teisingumo teismo jurisprudenciją, būtent tas racionalumas ir su tuo susijusios tam tikros nuostatos, kad būtų paliekama manevro laisvė valstybėms narėms ir taip pat, kad būtų vis tiek tam tikri esminiai apribojimai ir kriterijai numatyti, kurie gali būti toliau plėtojami teisingumo teismo, tam, kad būtų įgyvendintas tas lankstumas. Bet aišku, mes dvišalių pagrindų tikrai galėsime aptarti visus klausimus su jumis. Toliau. Ponios Sipel klausimai dėl priimamumo patikrinimo. Aišku, čia kyla ir šeimos suvienijimo klausimas, bet esminė šios procedūros iki Dublino esmė yra pasikliauti saugios šalių, saugios šalies, saugios trečios šalies, saugios, saugios kilmės šalies uh, koncepciją. Ir aišku, tai turi įtako žmogaus teisėms ir aš norėčiau priminti neseniai paskelbtą teisinę iš, išvadą dėl saugių kilmės šalių, dėl šios savokos. Mes sprendėme šią, šį klausimą būtent iš šio kampo ir rezultatai yra pateikti. Ir atsakydamas galiu pasakyti, kad taip, agentūra prižiūri tas situacijas ir mes tiesiog šioje nuomonėje nenorėjome kalbėti apie saugias šalis, saugias kilmės šalis susitelkėme ties pagrindinėmis teisėmis ir panašiai, griežtąją tą žodžio prasme, tačiau mano kita minėta nuomonė, bet mano, mūsų nuomonėje tikrai mes atsižvelgėme ir į tą savoką. Taigi būtų tiek, jeigu kažką praleidau, priminkite man, grįšiu prie tų klausimų, jeigu bus laiko. Na, neišvengiamai, tai yra labai sudėtingas klausimas ir dėkojame už aukštos kokybės nuomonę apie naują Dublino sistemą. Mes būtent ir užsakėme tą nuomonę ir dėkojame už jūsų atsakymus ir darbą su mūsų komitetu. Iš tiesų du puikiai parengti darbai ir jie bus mums labai reikalingi, nes antrai, antrojo nuomonėje būtent jūs dirbote su konkrečiais tekstais ir pranešėjai tikrai galės pasinaudoti tais jūsų tekstais. Taigi norėčiau padėkoti nariams kurie dalyvavo diskusijose ir aptariant tas svarbias nuomonės, kurias mes užsakėme. Dėkoju kolegoms iš pagrindinės agentūros. Na ir mes tikrai mielai pasinaudosime jūsų nuomonėmis. Ačiū labai. Dėkoju kolegoms, kurie dalyvavo. Kolegos, 11 val. lygiai 11 val. vyks balsavimai.

Colleagues, uh, begin to take your seats, please. We want to begin on time. Thank Kolegos paprašysiu žimti savo vietas, kad galėtume pradėti balsavimo laiku. Colleagues, please take your seats. We can begin. Kolegos, paprašysiu užimti vietas, kad galėtume pradėti balsavimą. I will now do so. So, colleagues, uh, we... Kolegos, septintas klausimas Tai yra ES prieklapščio agentūra ir tarp institucinės dėrybos bei dėrybinės komandos tvirtinimas. Gerai, atkreipiu jūsų dėmesį. Kolegos, šio Ryto balsavimas truks maždaug valandą 15 minučių, jeigu balsuosime tvarkingai, tai sugebėsime viską užbaigti greičiau. Ar visi turi balsavimo korteles? Jeigu ne, prašau tai nurodyti dabar. Visi turi korteles. Taigi, ES prieglapščio agentūra. Noriu porą trumpų pranešimų paskelbti. Ponas Nizė Mila ir ponas Matiera. Pone ir pone Visenberg pasirašė bendrą pakeitimą 239 435 443 503 505 522 580 642, 645, 653, 654, 677, 684. Ar na, ponė, ponas Nydelmilė norėtų pasisakyti? Dėkoju pirmininkė. Labai norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Bendradarbiavimas buvo labai draugiškas ir konstruktyvus, buvo tikrai malonu dirbti su kolegomis. Norėčiau padėkoti ir asistentams bei sekretariatui. Jie tikrai sunkiai ir punkiai dirbo. Labai ačiū Jums visiems. Norėčiau dar techninę pastabą išsakyti. 26 kompromise, 35 straipsnė yra techninės pakeitimas. Šešėliniai pranešėjai sutarė, bet tai nebuvo atspindėta naujausioje kompromisinėje versijoje.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 So the compromise 26 should be without this. Taigi 26 kompromise neturėtų būti šio sakinio. Labai ačiū. Dėkoju, Piterį. Jeigu daugiau pasisakymų nėra, pereikime prie balsavimo. 103 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Has everyone voted the vote? Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 106 pakeitimas. Ir 128 balsavimas kartu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Straipsniai. Pirmas kompromisas dėl pirmo straipsnio balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Pirmasis A kompromisas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pirmasis A kompromisas. Balsavimas baigtas, priimta. Antrasis kompromisas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečias kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtas kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Penktas kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštas kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Septintas kompromisas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 354 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintas kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Dešimtas kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Vienuoliktas kompromisas. Balsuojame. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar 12 kompromisas dėl 13 e, straipsnio. Taip pat 13 e, kompromiso balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Priimta. Antroji 15 kompromiso dalis, balsavimas pradedamas. Balsavimas Priimta. Trečioji 15 kompromiso dalis. Balsavimas pradedamas. Baigtas. Priimta. Keturioliktas kompromisas balsavimas pradedamas. Tiesiog verskite lapus 14 kompromisas praverskite daugiau lapų. Na, nėra tenai sunumeruoti puslapiai. 14 kompromisas ar radote? Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 16 kompromisas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 508 pakeitimas, balsavimas pradedamas. 508. Balsavimas baigtas. Atmesta. Apgailę stauju. 17 kompromisas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 18 kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 19 kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 20 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 21 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 22 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 22a kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 23 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 23 A kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 71 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 72 pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 73 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 74 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 583 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 23 B kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 24 kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 25 kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 26 kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 27 kompromisas. Pradedame balsavimą. Priimta. 28 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 29 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 30 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 31 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 32 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 33 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 35 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 34 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 36 kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 37 kompromisas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 670 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 671 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 38 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta 39 kompromisas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta 40 kompromisas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 675 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Tikrai negalėjau praleisti šio pakeitimo. Labai daug drąsos buvo čia parodyta, pažiūrėkime, kas bus. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Deja, atmesta labai apgailėstauju Tomai. 41 kompromisas. 41 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Primta. 42 kompromisas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Ne, nebalsuosite prieš visą pakeitimą. 678 pakeitimas. Senas kompromisas buvo priimtas, dabar pradedame balsavimą dėl 678. Balsavimas baigtas. Priimta. 43 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 44 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 683 pakeitimas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar nurodomosios dalys. 104. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 105. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 109. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 107. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 108. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 110. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Kolegos, techninė klaida dėl 110 dalies. Taigi, 110 dalis, dar kartą balsuojame dėl jos. 110 dalis, balsuojame dar kartą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 111 dalis. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 45 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 116 dalis. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 117. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 46 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 47 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 48 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 131. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 49 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 50 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 51 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 52 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 53 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 54 kompromisas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 55 kompromisas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 56 kompromisas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 167 pakeitimas. Pradedame balsuoti. 167. Balsavimas baigtas. Priimta. 58 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Trečioji konsultuojamoji dalis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 178. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 179. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 180. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 181 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 182 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 59 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 189 pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 193 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 192 balsavimas pradedamas. Pirmininkas atsiprašo 195 dabar. 195. Pirmininkas dar kartą atsiprašo. 194. Pradedame valsavimą. Taip, esminis pakeitimas. 194. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 195. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 196. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Atmesta 60 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 61 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 62 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 63 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 65 kompromisas. Ar praleidau 64, kolegos atsiprašau, 64 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 65 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 66 kompromisas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 67 kompromisas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 218 pradedame balsuoti. ir 219. Tai yra identiški pakeitimai. Balsavimas baigtas. Priimta. Atsiprašau, atmestas, sako pirmininkas. 220 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 221. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 222 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 68 kompromisas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Aštuntas pakeitimas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintasis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 69 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 228. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta 229. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 230 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 231 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 70 kompromisas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Gerai, kolegos. Dabar pereiname prie pastraipų, tai yra 15 biudžeto nuomonės dalis. Pradedame balsavimą. Pirmininkas pastaiso 15 pakeitimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ar visi rado tinkamą vietą? Ar visi žiūri tinkamą puslapį? 15 biudžeto nuomonės pastraipą. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar konsultuojamosios dalys ir biudžeto komiteto nuomonė. E, trečiasis numeris dabar, trečiojo, trečiasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Priimta. Taigi kolegos, dabar Balsuojame dėl pakeisto teksto. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 36 balsai už, 9 prieš, 6 susilaikė. Dabar balsuosime dėl dėrybų pradėjimo sprendimo ir taip pat dėrybų komandos mandato absoliučios daugumos principų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta 46 už, 4 prieš ir niekas nesusilaikė. Sveikinu. So we're doing, I know it's very stressful on the arms, colleagues, I realize. Taip, suprantu, kad nemažai streso, labai skubame, tačiau balsuojame itin sėkmingai ir neatsiliekame nuo numatytos darbo tvarkės. Tad kolegos, nedelskime ir pereikime prie kito balsavimo. Europos debesijos iniciatyva. Ar ponas Boni norėtų pasisakyti? O galbūt jo nėra salėje? Ne, panašu, kad jis negalėjo atvykti. Atsiprašau už suklaidinimą, tad perikime tiesiai prie balsavimo. Pirmasis kompromisas, kolegos. Pradedame balsuoti. Ar visi pasirengę? Pirmasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ketvirtasis pakeitimas bals, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar septintasis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Antrasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigtas balsavimas. Pritarta. Trečiasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti pradedame. Atsiprašau, sako pirmininkas, 12 pakeitimas. Pirmiausia, dėl jo balsuokime. 12 pakeitimas balsuoti pradedame. 12 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar trečiasis kompromisas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Penktasis kompromisas. Pirmoji dalis pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Antroji pakeitimo dalis. E, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 26 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 22 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ketvirtasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar konstatuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ir balsuojame dėl viso pakeisto teksto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 48 balsai už, vienas prieš, du susilaikė. Sveikiname poną Bonį. Is everyone okay? Nobody needs a... Ar viskas tvarkoje, ar norite pertraukos, ar galime tęsti darbą ir toliau? Ne, tiesą pasakius, pajokavau, nedarysime jokios pertraukos. Toks jau tas britiškas humoro jausmas, ne visada itin subtilus. Colleagues, just uh, one point of... Kolegos, dar šiek tiek informacijos prieš pereinant prie kito balsavimo, prie panios Veržijat pranešimo. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 3, 8 ir 13 kompromisus. Buvo paprašyta balsuoti dalimis dėl šių kompromisų 3, 8 ir 13. Tai nėra pažymėta jūsų balsavimo sąrašuose antra ir trečia, trečia ir aštunto kompromiso dalis, taip pat antroji, trylikto kompromiso dalis atkristų atveju, jeigu pirmoji, pirmoji dalis bus atmesta. Ar viskas aišku? Ypač kreipiuosi į koordinatorius. Ar visi viską suprato? Monika, Brigit, visi kiti. Taip, panašu, kad viskas tvarkoje. Kągi, kolegos, pradėkime. Antrasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar ketvirtasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta ir šiam kompromisui. 22 pakeitimas dabar balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar 24 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 25 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 30 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Penktasis kompromisas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 33 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta trečiasis kompromisas balsuoti. Ne, dėl trečiojo kompromiso vis dėlto balsuojame iš pradžių dėl pirmos dalies. Balsuoti pradedame. Trečiojo kompromiso pirma dalis. Balsavimas baigtas. Pritarta. Antroji trečiojo kompromiso dalis balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Trečioji dalis balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 36 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar šeštasis kompromisas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 50 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 51 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 52 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 54 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 55 pakeitimas balsuoti pradedame. Baigtas balsavimas. Atmesta. Dabar septintasis kompromisas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 67 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 71 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntasis kompromisas. Pirmoji jo dalis. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Antroji aštunto kompromiso dalis. Balsuoti pradedame. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Trečioji aštunto kompromiso dalis pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 83 pakeitimas. Pradedame balsuoti dėl 83. -ojo. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar 84 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 85 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar devintasis kompromisas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar dvyliktasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dešimtasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 99 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 103 pakeitimas, 103 balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 104 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 105 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Atsiprašau, 11 kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 111 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 118 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 1-2-0 pakeitimas. 120 balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 122 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 131 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 132 balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 133. 133 balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. pritarta. Tryliktasis kompromisas, pirmoji jo dalis, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta antroji 13 kompromiso dalis, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta 141 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 142 balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 143 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar konstatuojamosios dalis. Pirmasis kompromisas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 13 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 14 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 15 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 18 pakeitimas. E, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 19 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmestas šis pakeitimas. Dabar pereiname prie galutinio pakeisto teksto, balsavimo dėl pakeisto teksto, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 26 balsai už, 22 prieš ir nei vieno susilaikiusiojo. Norėčiau pasveikinti ponę Veržijant Ir taip pat norėčiau paklausti, nepaklausiu jos, ar ji norėjo kažką pasakyti prieš balsavimą, galbūt dabar norėtumėte tarti žodį. Taip, ponė pirmininkė, ačiū. Norėčiau padėkoti labai širdingai visiems šešėliniams pranešėjams dėl to, kaip mes dirbome kartu, nors kartais buvo nelengva. Taip pat norėčiau padėkoti visų, už visų pastangas siekiant tokio teksto, kuris buvo priimtinas didelio, didelio daug, daugelio kolegų, aš šiek tiek apgailę stauju dėl galutinio rezultato, na, bet vis tiek pranešimas patvirtintas, taigi dėkoju visiems šešėlėms pranešėjams dar kartą. Ačiū, ponė Veržėta, atsiprašau, kad nesuteikiau žodžio jums pradžioje. Kolegos, dabar paskutinis balsavimas. Paskutinis balsavimas praeitą antradienį, lapčio 29 dieną ir vakar, gruodžio 7 dieną, kaip jūs tikriausiai žinote, vyko du trilogo posėdžiai dėl pežiūros mechanizmo ir džiaugiuosi rezultatas buvo pozityvus. Ponas Dies Demera yra pranešėjas. Jis pristatė puikų, puikiai pranešimą anksčiau komiteto posėdėje, sveikinu jį, sveikinu visus šešėlinius pranešėjus ir kolegas, kurie prisidėjo prie to darbo. Nežinau, ar ką nors norėtumėte pasakyti prieš galtinį balsavimą, ne tačiau jisai anksčiau pasisakė. Taigi dar kartą įsveikinu ir visus šešėlinius pranešėjus ir kitus kolegas, kurie daug dirbo prie šio klausimo. Taigi kolegos, vedame iš karto prie balsavimo. Tai yra bendras vienas balsas, balsavimas dėl teksto, dėl kurio buvo sutarta trilogo posėdžiuose. Jeigu pasirengę, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta 37 už, 9 prieš 2 susilaikė, sveikiname pranešėją. So, the... Kolegos, dėkoju, baigėsi balsavimas ir baigėsi šiandienos rytinis posėdis. Dėkui. Vous voulez pas rappeler